Kamą informaciją teiks toliau. Ačiū. Balsuojame bus rytoj. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar svarstysime ponas Zaborskos pranešimą apie e, diskriminacijos dėl lyties draudimo ir kaltų solidarumą. Ja bych hneď v úvode som srdečne poďakovala všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegams už bendradarbiavimą, e, rengiant pranešimam savo iniciatyvą. E, moterų teisų komitete balsavimo metu e, atsispindėjo plačių diskusijų rezultatai. Tiek vyrai, tiek ir moteris dalyvavo rengiant tekstą dėl kartų solidarumo ir manau, kad tai tikrai svarbus indėlis ištikrinant gerovę Europoje. Deja, ši vertybė nėra įtraukta į nacionalinis statistinis duomenis bei buhalterinės knygas. Todėl moteris ir vyrai ir vis toliau diskriminuojami. Moteris ir vyrai gali patys pasirinkti profesinės veiklos sritį ir manau, kad visuomenės įsipareigojimas yra leistiems padaryti tą pasirinkimą, nediskriminuojant jų. Už tai Tai būtų pagrindinė mano pranešimo dėl administracijos dėl lyties draudimo ir kartu solidarumo mintis. Mano pranešime kalbama apie tuos klausimus, kurie yra labai svarbus su profesinė veikla, su užimtumu Europoje. Kaip jau minėta, kiekvienas galime šiame pranešime atrasti mums svarbių minčių, nes mes visi gyvename šeimininėje ir socialinėje aplinkoje, palaikome atitinkamus ryšius. Na, e, savoka kartų solidarumą aiškinti vien tik galvojant apie vaikų prižiūrį, žiūrą, tai yra neteisingas būdas nes e, kartų solidarumas yra platesnė savoka susijusi ir su žmonių auklėjimu, tam, kad jie gerbtų gyvybę, e, žmogaus orumą, taip pat, kad apsaugotų aplinką ir tai taip pat yra susiję su socialiniu teisingumu ir visa tai būtų pagrindas ateičiai Europoje, tai yra bendra visų piliečių vertybė ir todėl mums labai svarbu įvertinti, tinkamai vertinti šią vertybę, aiškiai ją apibrėžint. ES privalo sukurti atitinkamą teisinį pagrindą, kad galima būtų siekti šio tikslo. Moteris yra būtent tos, kurios įsitraukia į kartų solidarumą praktinę prasme, todėl pranešime daug apie jas kalbama. Ekonomikoje yra paskaičiavimų, kurie įrodė darbo namuose vertę. Taip pat ir demografiniai tyrimai parodė, jog moterų indėlis į BVP būtų dar didesnis, jeigu darbas namuose būtų pripažintas ir apmokytas. Ats, apmokytas. Taigi, galvodami apie ateitį, turime sukurti galimybę moteriams ir vyrams dirbti vieningai kartu solidarumo kontekste. Nepriklausomai to darbas apmokamas ar ne, ir mano frakcija PPDE palaikys kartu solidarumą, diskriminacijos dėl lyties draudimą. Ir kolegos, norėčiau paminėti, jog šis pranešimas yra daugybės konsultacijų išdava. Mes konsultavome su moterų organizacijomis, su nevyriausybinės organizacijomis. Mes taip pat mes bendradarbiavome ir su pakomitečiais mūsų parlamente. Ir dėl šio pranešimo buvo vieningai balsuota moterų reikalų komitete ir paprašysiu visų kolegų palaikyti šį pranešimą rytoj balsavimo metu. Uh, um, Pirmininkė, aš manau, kad ponė Zaborska tikrai atliko labai svarbų darbą, nes tema, kurią ji nagrinėjo, yra iš tikrųjų ypatingai svarbi mūsų visuomeniai. Klausomybės klausimas taps vis labiau aktualesnis ateitie dėl mūsų visuomenės demografinių pokyčių, tačiau taip pat ir e, e, dėl atitinkamų atitinkamo santykio tarp vyrų ir moterų vaikai vis dar daugumoje yra auginami E, išskirtinai moterių, todėl mes turime stengtis moteriams užtikrinti geresnės galimybės grįžti į darbo rinką ir geriau suderinti tarpusavyje profesinį ir šeimininį gyvenimą. <clears throat> Kalbant apie e, priežiūros reikalingos menų e, slaugimą, Komisija jau patikė tinkamus pasiūlymus ir e, šiuo metu konsultuojasi su Europos socialiniais partneriais siekiant e, pateikti kaip manoma geresnis, geresnius pasiūlymus. Taip pat e, vyresnio amžiaus žmonių slaugos srityje e, komisija siekia užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių europinių lygių, siekiant sukurti atitinkamas paslaugos ir infrastruktūrą. E, sanglaudos politikos kontekste per socialinio fondo lėšas mes skatinsime nacionalinių ir vietinių lygmenių įgyvenimas įvairias socialinės saugos ir socialinės įtraukties iniciatyvas ypatingą dėmesį skirdami pensijų mokėjimo e, schemų e, modernizavimui ir ilgalaikės slaugos klausimams. Taigi mes dirbame ties šiais klausimais ir mes tikimės pakankamai glaudžiai bendradarbiauti su parlamentarai šiais ir tie norėčiau pasveikinti parlamentą atlikus labai svarbų darbą. Merci beaucoup. Ačiū. Balsuosime rytoj, antradienį. Dėl šio pranešimo. Regis, nu, yra norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, norėčiau pareikšti štai tokią pastabą. Šis pranešimas, dėl kurio buvo vieningai balsuota moterų reikalų komitete, e, yra labai svarbus. Kolegos kai kurie patikė alternatyvę rezoliuciją. Mes kviestume visus pasirinkti ir balsuoti tarp parlamento priimtos rezoliucijos ir kitosios alternatyvios direktyvos. Aš manyčiau, kad ta, ta alternatyva alternatyvi rezoliucija nėra tinkamas dokumentas, mes jos nenagrinėjome, mes jos nesvarstėme. Ir čia mes susidurime su ta silpnaja naujojo darbo, naujos, naujojų darbo tvarkos taisyklių pusė, pirmininkas. Vėlgi, taikom 45 straipsnį, kaip ir ponios Doyle iškelto klausimo atveju. Ir čia mes tik labai griežtai galime leisti pasakyti pranešėjui ir komisijos atstovams, niekam daugiau. Taigi ši tema nagrinėjama taikant būtent šį straipsnį. Kiti galbūt norėjo, kad diskusijos būtų platesnės šiuo klausimu, tačiau straipsnio nepakeisi. Jūsų pastabą be abejo priimame domin. O dabar periname prie kito punkto, vėlgi trumpas pono Harbur pranešimo pristatymas dėl viešųjų pirkimų, siekiant užtikrinti e, naujovių skatinimą. Prašau, pranešėjų žodis. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai puiku, kad ponė Redinkai atstovauja komisijai šiandieną.